Pan predsedající. So, uh, kolegos, posėdį tęsėme. Norėčiau pasisveikinti su tarybos atstovu, komisijos nariu, prašau sėsti. Kaip žinia, balsuosime 17 val. Tai reiškia, jog turime laikyti skirto laiko limito. Pirmasis diskusijos po pietų bendro 17 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Iš viso 53 pranešimai yra parengti, šeši pranešėjai dirbo, ponia Ajala Sender ponas Vali Šmit, Kon, e, ponas e, Sarvama ir ponia Dlabajova. E, taip pat norėčiau pasveikinti audito rūmų pirmininką Klausą Lėnę. Labai malonu, kad atvykote pas mus. Ir taip pat <coughs> galiu pasakyti, kad turėtume patvirtinti protokolą ankstesnio posėdžio, vakarykščio posėdžio konkrečiai. Taip pat patvirtinti e, tekstai jau yra pateikti, ar kas nors norite ką nors pasakyti dėl jų, ne, tuomet laikome, kad protokolas yra patvirtintas. Ir pereikime prie mano ką tik pristatyto pirmojo klausimo. Tuoj. Uh, Žiūriu dabar į, į sąrašą pranešimų ir kviečiu pirmąją Ajalą Sender keturioms minutėms pasakyti. Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Nuoširdžiai dėkoju ir audito rūmų pirmininkui, ponui Lėniai, sveikinusi su juo, taip pat sveikinusi su taryba, tarybos atstovu ir poniu Otingeriu. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad paskutinį kartą per savo kadenciją tvirtiname biudžeto vykdymą. Tai yra e, vykdymas 17 metų biudžeto, tai buvo svarbus metai ES biudžetui ir taip pat reikia prisiminti, kad, 17, kad dabar 19 metais svarbu prisiminti 17 e, metus, nes e, vertiname kaip viskas vyko ir rengėmės gegužės mėnesio pabaigos, gegužės 27 dienos rinkimams, kurie taip pat e, bus labai svarbus ES e, ateičiai. Dėl to labai svarbu pasižiūrėti, kaip viskas vyko per praėjusius metus, mano atveju 15, nes aš dirbau tris kadencijas, kaip Europos institucijos dirbo ir Europos parlamentas labai tvirtos pozicijos visuomet laikėsi, bet taip pat buvo atviras visoms institucijoms tam, kad būtų dirbama kartu ir kad būtų rastos geriausios sistemos keliai ir priemonės siekiant užtikrinti, kad ES biudžetas būtų įgyvendintas laikantis sprendimų sprendimų, atsižvelgiant į vertybės, prioritetus ir taip pat užtikrinant, užtikrinant visas teisėtumo ir tvarkingumo garantijas. Aš, ponė Lėnė, dar kartą dėkoju Jums, kad atvykote pas mus. Noriu padėkoti Jums už nepaprastai svarę ir vertingą Jūsų paramą labai svarbus yra jūsų darbas ir aš manau, kad jau antrojus metus galime pasidžiaugti, kad išvada jūsų nėra neigiama ir kad atsiranda galimybės naujoms galimybėms ir galėsime dabar pasakyti ES piliečiams, kad buvo verta taip dirbti, kadangi pavyko per šį laikotarpį e, sumažinti labai stipriai klaidų lygį. E, taip pat auditorumai pastebėjo tą ir su komisija esame labai e, nuodugniai tai aptarę, kad svarbu galvojant, galvoti apie naujus iššūkius, pavyzdžiui, apie E, finansavimo šaltinius, pavyzdžiui, patikos fondai atsiranda viena iš naujų galimybių ir dar kitas dalykas viešieji pirkimai e, e, kuriuose, kuriuose tai yra problemų, taip pat nauji iššūkiai - gynyba, klimato kaita ir kiti ES labai svarbus aspektai. Ir visam tam reikės mūsų išminties, mūsų ryšto, tvirtumo. Uh, dirbant ateityje ir 2017 metai. Mes e, siekėme užtikrinti, kad būtų kaip galima aiškiau suprantamas šis pranešimas, kad visi, kurie dalyvaus rinkimuose, galėtų pateikti piliečiams aiškiai, kokie yra mūsų tikslai, e, iššūkiai ir kokios problemos ir kad piliečiai tą suprastų kaip galima geriau. Taip pat kalbam apie tai, kokias reikės užduotis komisijai E, dar įgyvendinti. Taip pat yra bendrų e, darbų. Noriu pasakyti, kad taryba taip pat laipsniškai įveikė didžiasias problemas. Ir dar norėčiau paminėti netiesioginį valdymą susijusi su agentūras, lėšas ir įvairias e, formulės. Mes taip pat turėsime dirbti ir toje srityje toliau, siektami užtikrinti kaip galima geresnį ES biudžeto kontrolę. Aš nuoširdžiausiai norėčiau padėkoti biudžeto kontrolės komitetui, taip pat kolegoms visiems, taip pat sekretoriatui, kurie labai uh, padėjo dirbti. Ir noriu paminėti du naujus dalykus. Pirmiausia, Olafas jo dėje netoks pozityvus indėlis ir dar labai svarbus dalykas susijęs su interesų konfliktu. Kalbu apie komisijos generalinį sekretorių. Mes per uh, E, e, diskusijas dar tikriausiai e, išgirsime apie tai ir aš gal, po diskusijų apibendrinsiu vėl išsakytas pastabas. Dabar ponas Valį keturioms minutėms. Labai ačiū, pana pirmininkė. Dar kartą noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo kartu su manimi, taip pat ir Teisingumo teismui bei Centriniam bankui, kurie padėjo parengti ataskaitas. Iš tiesų labai svarbus yra vystimosi klausimas, kaip vystosi kitos šalis ir kai kalbame apie finansavimą, tai turime labai atidžiai stebėti, kaip panaudojamos lėšos. Audito rūmų metinėje ataskaitoje yra pasakyta, kad su mokėjimai susijusios klaidos 17 metais sudarė 4,5 procento ir tai labai neramina. Ir aš apie tai kalbu savo pranešime, tą skaičių paminėjau. Dažniausiai klaidos pasitaiko programavimo srityje, programos susijusios su subsidijomis, tarptautinių organizacijų finansavimu ir valstybių narių bendradarbiavimo institucijoms. Tai reiškia, kad reikia geriau tvarkyti susitarimus, o viešųjų pirkimų sutartis turi būti tobulinamos. Mes turime ypač atkreipti dėmesį į pagrindinius veiklos vertinimo rodiklius. Pavyzdžiui, plėtros fondas išnaudoja 8,5 1,7 milijonus eurų paramai teikti. Yra parama visiškai aiškiai įvertinama skaičiais ir galima pasakyti, kokia valstybė kiek gavo. Bet būtina užkirsti kelią tolesniam sukčiavimui, nes šioje srityje e, sukčiavimas pasitaiko labai dažnai, ypač kai kalbame apie mokesčių slėpimą arba mokesčių vengimą. Apie tai buvo kalbėta ir ankstesnėse trijose ataskaitose. Turiu paminėti dar ir ES patikos fondus, kuriems e, buvo teikti, e, suteikti 3 milijardai eurų. Patikos fondai turi tapti labai veiksminga priemonė, ypač uh, taikytina, kai reikia likviduoti krizės padarinius, bet reikia atidžiai stebėti, kaip panaudojamos lėšos. Tai yra labai kruopšiai sudaryti susitarimus ir užtikrinti finansavimą taip, kad jo atsekamumas būtų užtikrintas. Bendradarbiavimas, aišku, labai svarbus dalykas, tačiau nepamirškite, kad kada yra suteikiamos subsidijos ir dotacijos, esi, e, tokį finansavimą reikia ypač griežtai kontroliuoti. Pranešime mes daugiausiai dėmesio ir skiriame būtent lėšų atsekamumui, lėšų panaudojimo atsekamumui. Ir dera pastebėti, kad komisija nepakankamai veiksmingai dirbo tiek valdysenos požiūrių, valdymo procedūros nėra pakankamai geros. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie taikytiną susitarimų sudarimo procedūras. O dabar tik noriu padėkoti Investicijų bankui ir komisijai. Ačiū. Toliau pasisakys ponia Klaudė Šmit. Dėkoju pirmininkė komisarė, kolegės ir kolegos, ponios ir ponai. 2017 metais parlamentas išleido 1,9 milijardus eurų, o klaidų buvo padaryta 0,5 procentų. Galima tik tai pasvajoti apie tokius duomenys. Vis dėlto mes čia kalbam apie administracinį biudžetą, kuriame klaidų iš vis neturėtų pasitaikyti. 0,5 procentai klaidų vis tiek yra per daug. Per pastarosius mėnesius stengiuosi apžvelgti visas mūsų veiklos rytis ir tikrai galiu pasakyti, kad visi kolegos labai sąžiningai, labai atvirai ištiesti visas problemas, parodė visus dokumentus, atsakė man į visus klausimus ir tikrai susidarė įspūdis, kad į visus mano klausimus buvo atsakyta labai sąžiningai. Žinoma, negalime pasakyti, kad viskas auksas, kas auksų žyba. Yra ir tokių sričių, kur daugiausia kilo nusiskundimų, buvo ir daugiausia problemų. Tai yra vairuotojai, maistas ir pastatų išlaikymas. Čia tikrai dar yra kas veikti. Ir vien kalbant apie vairuotojų paslaugas, tai, kad parlamento vairuotojai buvo integruoti į parlamento sistemą, jau buvo didžiulis žingsnis pirmin. Taigi pasižiūrėjau į visas rytis, kaip minėjau, ir man ypač ryšių palaikymo skyriai buvo labai svarbus. Visiems ten labai viskas patinka, išskyrus man. Man atrodo, kad tos išlaidos, kurios yra skiriamos tų ryšių palaikymo biurų išlaikymui, jos yra tvirtai nustatytos, nėra adekvačios tam, ką atlieka tie e, skyriai Aš tikiuosi, kad mes ir per socialinės žiniasklaidos priemonės daug labiau komunikuosime ir ne tik reaguosime į situacijas, bet proaktyviai skleisime informaciją apie parlamentą tam, kad neteisingos žinios apskritai nebūtų platinamos. Aš norėčiau tikrai padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbo prie šio pranešimo. Visi kompromisiniai pasiūlymai tikrai liudyja apie mūsų bendradarbiavimo dvasę, nors nuomonės kai kur tikrai išsiskyrė. Probleminės rytis, kaip visuomet, pensijų fondai. Čia vis tiek reikės spręsti kažkaip tą problemą pensijų fondai buvo įkurti tada, kai parlamentarai dar negalėjo teikti pretenzijų nacionaliniams pensijų fondams ir reikalavimų jiems. Dabar reikia kažkaip suderinti šitas abi dvi sistemas, reikia išsaugoti tuos tas įmokas, kurios buvo mokėtos vienur ir kitur. Taip turime apsaugoti visų interesus. Strasbūras ir toliau lieka tokia problema ir mes kaip visuomet susidurėme su problema iš Prancūzijos pusės, jis jie niekuomet nesutiks perkelti parlamento tik į vieną vietą ir tie 21 milijonas eurų kas met kainuoja mums ir niekur nuo to nepabėgsime, jau nekalbant apie tą anglės dvideginio kiekį, kurį išmetame. Dar viena problema - parlamentarui skirtos išlaidos. Uh, išlaidos yra tokios, kokios yra ir mes turime priimti tą faktą tokį, koks jis yra. Vien dėl kažkokių tai politinių priežasčių dabar pradėti vėl diskusiją dėl to, ar verta nustatyti tą parlamentarų išlaidoms skirtą sumą, ar verta ją kažkaip kitaip apibriežti, tikrai nėra verta. Na ir aš tikiuosi, kad šiuo, e, šis pranešimas bus priimtas. Ačiū. Toliau ponas Kon, taip pat pranešėjas kitų klausimų. Ačiū pirmininkė komisarė, kolega Lėnė, kolegės kolegos. Kitų institucijų biudžeto vykdymas buvo iš esmės teigiamas. Buvo labai nedaug klaidų ir nukrypimų, bet mes administracijos ir personalo srityje išskyrėme keletą sudėtingų problemų, sakykime, darbo sąlygų, darbo kiekio išaugimo akivaizdoje, lygybės, lyčių lygybės užtikrinimas taip pat buvo problema, bei priemonės skirtos diskriminacijai lyčių pagrindų darbo vietoje užkirsti, užkirsti kelią šioms problemoms. Buvo tikrai daug teigiamų tendencijų, kalbant apie išteklių e, naudojimą šioje srityje ir delegacijos padarė tikrai daug pažangos e, konkursų srityje vystant informacinės technologijas, tobulinant procedūras, bendradarbiaujant su kitomis nacionalinėmis delegacijomis užsienyje. Ekos, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas tikrai puikiai tvarkėsi ir sutaupė labai nemažai išlaidų tiek pastatų, tiek vertimo srityje. Taip pat buvo tam tikras investicijų e, trūkumas, ypač informacinių technologijų srityje mes, žinoma, atmetame reikalavimą dar labiau mažinti biudžetą šiai institucijai. Ombudsmeno pareigybė lab, dirba labai efektyviai, nepaisant to, kad užklaustų, užklausų vis didėja, daugėja, o lėšų kiekis nedidinamas. Ir ateityje, atsižvelgiant į tai, kaip auga užklausų kiekis, reikėtų didinti lėšų kiekį remiantis parlamento ir auditorumų ataskaitomis bei rekomendacijomis šią institucijai pavyko labai patobulinti savo darbą. Tas pats pasakytina ir apie teismą, kuris padidino teisėjų skaičių, bet atsižvelgiant į tai, kiek daug bylų jiems yra, jiems tenka išspręsti kasmet, šis klausimas ir toliau lieka aktualus ir skaičius turės didėti. Taip pat komunikacija, kurią vykdo parlamento atitinkamos institucijos, yra labai sėkminga. Duomenų apsaugos pareigūnas taip pat yra auganti institucija ir žinant, kad šis rytis taip pat yra labai svarbi, reikia pagalvoti taip pat apie lėšų kiekį. Problemos, kurios kilo šiais metais, buvo susiję su tarybos nepripažinimu. Mes ir toliau dar nesame susitarę su taryba dėl to klausimo, todėl tikiuosi, kad ir dabar rekomenduosiu nukelti sprendimo prieimimą į ateitį, tikintis, kad pavyks mums susitarti su taryba. Kalbant dabar apie informatorius ir jų padėtį, kartu su kolega Klins iš Alde frakcijos pasiekėme, kad būtų taikinimo procedūra ir komitetas šią taikinimo procedūrą remia, tikimės, kad jos rezultatas bus visus tenkinantis. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitete taip pat buvo keletas atvejų, kurie mums buvo išsakyti dėl nepakankamai sažiningo elgesio ir taip pat buvo problemų susijusių su ombudsmeno veikla. Mes prašysime dar kartą patikrinti veiklą Mes ir toliau manome, kad jokių priekabiavimo atvejų darbe neturėtų pasitaikyti. Taip pat buvo keletas problemų susijusių su komandiruočių išlaidomis ir kelionių apmokėjimu. Čia reikėtų tiesiog geriau kontroliuoti darbuotojų buvimą darbo vietoje ir geriau taikyti jau egzistuojančias taisyklės. Ačiū. Pirmininkas sako, kad reikia laikytis kalbėjimo laiko, nes diskusija užtruks ir taip labai ilgai. Toliau kalbės kolegija Sarvama. Kolegė. Pona Sarvama, dėkoju pirmininkė. E, Gerimas Leinė, auditorumų pirmininkė, komisijos narėjo Tingeriai, tarybos atstovė ponė Čiamba, gerbiami kolegos. Pirmiausiai norėčiau padėkoti auditorumams komisijai, agentūroms, e, visam jų tinklui ir parlamento darbuotojams, e, sekretoriatui, mūsų biurų darbuotojams už puikų e, darbą rengiantis 17 metų biudžeto vykdymo tvirtininkui. Decentralizuotos agentūros labai matomos yra valstybėse narėse ir jos uh, turi tiesioginio poveikio ES piliečių kasdieniam gyvenimui. Dėl to mes esame patenkinti bendrais pozityviais rezultatais e, audito rūmų e, susijusi su agentūromis 17 metais. Audito e, rūmai paskelbė atsarginę nuomonę e, apie e, sąskaitų teisėtumą ir tvarkingumą 17 metais, įskyrus e, Europos prieglopščio paramos biuro atveju. Mes labai apgailestavome dėl to, kad dėl išmokų šioje agentūroje pareikšta neigiama nuomonė. Ir ši nuomonė neigiama susijusi su tuo, kad mokėjimai viešųjų pirkimų ir atrankos personalo srityse buvo neteisingai atlikti, bet siekiama imtis e, esminių reformų ir nauja vadovybė siekia tą daryti. Mes taip pat palaikome tas pastangas, manome, kad bus veiksmingai sukurta valdysenos struktūra ir atitinkamos procedūros. Dėl to mes siūlome e, pat patvirtinti visų agentūrų e, išlaidas, išskyrus prieglopščio paramos biurą, kurio biudžeto vykdymas bus į, mm, atidėtas. Aštuoni dabar horizontalūs pastebėjimai. Pirmiausiai mes raginame agentūras toliau įgyvendinti biudžetą pagrįstą veiklos rezultatais, tam, kad būtų galima e, geriau pasinaudoti deramais rodikliais ir vertinti įdėtą tas lėšas ir rezultatus tokiu būdu bus sukurta tikra pridėtinė vertė. Antras dalykas, mes raginame komisiją, tinklus, agentūrų, atskiras agentūras per darybas teikti grįžtamą informaciją įgyvendinant e, naują e, finansavimo programą. Trečias dalykas, mes raginame auditorumus ir komisiją pateikti pasiūlymus e, dėl nuoseklios formulės, dėl to, ką daryti su atšauktomis perkeliamomis sumomis. Ketvirtas dalykas, mes raginame komisiją per ateinančius metus automatiškai e, tvirtinančiai institucijai pateikti veiksmingus biudžeto darbuotojų skaičius susijusius su 32 decentralinomis agentūromis. Kitas dalykas e, - agentūrų veiklos rodikliai E, reikia kalbėti apie tai ir taip pat apie trūkumus viešųjų pirkimų sityse. E, naujas e, požiūris į auditą, privatus auditai užkrovė dėje naštą papildomą agentūrams. Septintas dalykas - interesų konfliktas, vidaus informacija, persekėjimo politika, skaidrumas. Tie dalykai labai svarbus ir reikia dirbti tose srityse, kad įveiktume trūkumus. Galiausiai iškart reikėtų tvirtinti biudžeto vykdymą e, praėjusiems metams, o ne praėjus dviejiems, pavyzdžiui, metams. Ir taip pat reikėtų pasidžiaugti tuo, kad biudžeto vykdymas yra svarstomas dieną, o ne kažkada vėlai vakare, aš dėl to esu jau anksčiau nusiskūdęs. E, taip dėje, nes negalime matyti dienos šviesos, kadangi nėra šioje salėje langų. Dabar ponė Dlavajova. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, ponios ir ponai. Noriu pirmiausia, kaip ir kolegos, padėkoti auditorumams ir visų bendrų įmonų atstovams, kurie padėjo man parengti pranešimus. 17 metai yra susiję ne tik tai su finansiniu lėšų panaudojimu, bet taip pat ir veiklos rezultatais. Ir tai labai vertinu, kad mes susijęme šios du dalykus. Kalbant apie bendrų įmonių veiklos rezultatų ir e, finansavimo panaudojimo įvertinimą, mes geriau suprantame, kaip yra išleidžiamos ES biudžeto lėšos ir kaip galima paskatinti e, privatų sektorių daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. 17 metais buvo panaudota 2,1 milijardai eurų, tai sudaro nemažą procentą, o dirbo 700 e, įvairiausių darbuotojų mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros rytise tam, kad ES įgytų didesnį konkurencinį pranašumą. Taigi ir visuomenės atstovai, ir bendros jungtinės įmonės tapo svarbiomis strateginėmis partnerėmis, kurdamos labai perspektyvius bendradarbiavimo tikslus. Tai, kad jungtinėse įmonėse dirba ir privataus sektorio atstovais yra sveikintinas dalykas. Jungtinės įmonės uh, reiškia, kad atsiranda galimybė susijęti ES biudžetą su privačiu finansavimu, tam, kad būtų geriau išnaudojamas visas turimas potencialas. Dar labai svarbu, kad buvo įtrauktos mažos ir vidutinės įmonės į jungtinių įmonių darbą, nes tokiu būdu jos gauna ir darbo, ir paramą, ir prisideda per bento produkto. Dar vienas tiesioginis dalykas yra programa Horizontas 2020 kuri e, taip pat e, įgyvendinama atsižvelgiant į veiklos um, rodiklių, rodiklius. 2017 metais neto produktas e, faktiškai buvo geresnis negu tikėtasi ir um, jungtinių įmonių darbo veiksmingumas buvo didelis. Tai reiškia, kad um, santykis su išlaidomis sudaro iki 5 procentų. Daugelis e, pasiūlymų, kuriuos e, teikiu, yra, e, buvo susiję su atitinkamomis vykdomomis programomis, bei taip pat finansavimo paskirstimu per visą programos įgyvendinimo laikotarpį, kalbant apie ITER ir kitas jungtinės įmonės, tai reikia pastebėti, kad ITER, pavyzdžiui, įvykdė e, septynius iš devinių tarpinių tikslų iki 17 metais ir e, iš viso tokių tarpinių tikslų buvo e, numatyti 32. Dabar jau jie visi pasiekti. Audito rūmai pateikė patvirtinančią veiklą ataskaitą, palyginti su Artemis ir kitomis jungtinėmis įmonėmis, tai yra pažanga. Dar vienas e, dalykas, kad labai gerai, kad dalyvauja įvairios suinteresuotusios pusės ir tai leido pasiekti gerų rezultatų. Todėl bendrų e, biudžeto kontrolės komiteto sutarimu mes e, teikiame sąskaitų patvirtinimą ir taip pat atitinkamų biudžetų įgyvendinimo patvirtinimu. Ponas Čemba, tarybos vardu. Dėkoju, pirmininkė, ministrė, sekundėlė. Norėčiau svečių esančių galerijoje e, labai tyliai išeiti iš salės, nors ir labai juos svertiname. Dėkuoju, pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti šiandieną šiuose diskusijose apie ES biudžeto e, vykdymą 17 metais, finansiniais metais. E, kalbame apie metinę biudžeto tvirtimo procedūrą, kuri numatyta sutarties 319 straipsnėje taryba e, labai rimtai žiūri į biudžeto vykdymo procedūrą. Labai svarbu, kad ES lėšos būtų naudojamos pagal taisyklės ir kad išlaidos būtų atliekamos laikantis e, deramo finansinio valdymo principų. Vasario 20 dieną mano kolegė E, Liumitie Odobesku, nulatinė e, Rumunijos atstovė prie ES biudžeto kontrolės komitetui, pateikė tarybos rekomendacijas e, suteikti biudžeto, patvirtinti biudžeto vykdymą komisijai. E, tikiuosi, kad šiandieną jūs balsuodami patvirtinsite biudžeto komiteto, e, e, biudžeto kontrolės komiteto sprendimą ir patvirtinsite komisijos biudžeto vykdymą. Ir aš noriu pasidžiaugti, kad jau antrus metus išėlės audito rūmai salgydė nuomonę suteikė dėl teisėtumo ir tvarkingumo išlaidų. Ir uh, E, taip pat e, dėja e, dar matome, kad klaidų lygis yra šiek tiek didesnis 17 metais išmok bankoms tai yra 2,4 procento ir ta suma vis dar didesnė negu riba e, nustatyta 2 procentai. Taryba dėl to nori pakartoti savo norą toliau tobulinti finansinio valdymo sistemas ir siekti sumažinti numatomą klaidų lygį visose politikos srityse. Ponios ir ponai, 2017 metai buvo ypatingi metai ne tik todėl, kad jie yra uh, daugiametės finansinės programos viduryje, bet ir todėl, kad įvyko daug pokyčių patikinimo kontrolės sistemose. Tai ypač svarbus anglaudos srityje. Audito rūmai įdėgė naują požiūrį. Pirmą kartą buvo tikrinamas e, tik, e, tikrinamos išlaidos, e, kurias pateikė valstybės narės šiam programavimo laikotarpiui. Taip pat noriu pasakyti, kad e, daug e, pastebėjome teigiamų poslinkių biudžeto valdyme Europos, valdyme Europos Sąjungos pastaraisiais metais. E, ir bendrai klaidų lygis 17 metais mažėjo ketvirtus metus iš eilės ir reikia toliau mums dirbti toliau. Aišku, galima dar daug ką pagerinti, nors ir komisija ir valstybės narės jau daug ką padarė. Pirmiausiai reikia dirbti geriau E, prižiūrinti išmokas, kurios vykdomos kaip kompensacijos. Ir taip pat reikia užtikrinti sistemą, kuri leistų geriau patikrinti, reik, e, kaip e, vykdomos išlaidos reikia skaidresnės sistemos, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą ES lėšų um, naudojimą. Taip pat mes esame patenkinti audito rūmų rekomendacijomis dėl supaprastinimo. Mhm Ir taip pat reikia užtikrinti, kad biudžetas e, mums leitų pasiekti e, rezultatus, kurie atitiktų ES tikslus. E, reikia užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai nebūtų švaistomi, kad pakeistų lėšų naudojimas jų gyvenimą. Dėl to mes remiame audito rūmų siekius parengti geresnius rodiklius, ypač susijusius su konkrečiamis programomis ar politikos tikslais. Pavyzdžiui, atskaitomybės rezultatų sities stiprinimas, e, skaidrumo užtikrinimas labai svarbu. Veiklos rezultatų vertinimas taip pat neturėtų trukdyti audito rūmams dirbti savo įprasto darbo, tai yra e, renkti metinės ataskaitas, taip pat numatyti tikėtiną klaidų e, lygį tiek dabartinėje, tiek kitoje fina, daugiametėje finansavimo programoje. Ypač tose sritise e, trečioji kategorija, tai yra saugumas ir pilietybė, ketvirtoji globali Europa, kur išlaidos įgauna vis didesnę svarbą svarbą. Taip pat noriu pasakyti, kad yra dar e, įsipareigojimų biudžeto nemažai e, likusių ir biudžetas taip pat priklauso nuo nenumatytų įsipareigojimų. Taryba norėtų, kad komisija pagerintų mokėjimų prognozes ir taip pat laikytųsi audito rūmų rekomendacijų teikti daugiau informacijos apie įsipareigojimus ir apie finansinių priemonių naudojimą. Tai labai svarbu skaidrumų užtikrinti. Ir mes manome, kad tiek Europos parlamentas, tiek taryba e, galvoja labai panašiai. Mes e, labai sveikiname tai, kad jau padaryta e, nemažai, pasiekta nemažai pažangos ir taip pat norime įvertinti valstybių narių gerą darbą, komisijos audito audito e, rūmų ir turime dirbti toliau, kad tikrai užtikrintume, jog mokesčio mokėtojų pinigai būtų naudojami atsakingai ir deramai. Dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū dabar komisijos narys Jotingės komisijos vardu, prašom. Sveiki, Eto, prezidentė. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, pranešėjai, gerbiami parlamento nariai, ponia audito rūmų pirmininkė, tarybos atstovai, ponios ir ponai. Pirmiausia, leiskite man padėkoti visiems, kurie dirbo kartu siekiant konstruktyvios biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Tai yra kolegė Jala Sender iš biudžeto kontrolės komiteto ir visais komandai jos pranešimo projektas yra tikrai labai kompetitingas, labai dalykiškas ir tikrai vertas perskaityti, būti perskaitytas. Taip pat norėčiau padėkoti audito rūmams, kurie yra nuolatinis, kritiškas ir konstruktyvus mūsų partneris, teikiantis mums rekomendacijas ir tas rekomendacijas mes labai vertiname ir stengiamės jų laikytis. Jis tikrai mūsų darbą labai sąžiningai įvertina. 17 metai yra paskutiniai metai, kurių biudžeto įvykdymo tvirtinimą dar atlieka šis parlamentas. Tai paskutinis mūsų darbas šioje kadencijoje, todėl norėčiau padėkoti biudžeto kontrolės komitetui ir kolegiai Greslė kaip pirmininkiai už visą jos labai aktyvę, labai angažuotą veiklą visos kadencijos metu. Po penkių metų galime susumuoti rezultatus. Per šiuos metus mes tikrai pagerinome biudžeto vykdymo rodiklius. Komisija teikė įvairius pasiūlymus lygiai taip pat jos teikia ir auditorumai, ir parlamentas, ir taryba. Mes kur kas labiau atsižvelgėme į veiklą ir į veiklos rodiklius. Mes tikrinome, stengiamės nustatyti pagrindinius prioritetus, turėdami ribotą lėšų kiekį ir stengiamės sukurti kuo didesnę pagrindą. Pridėtinė vertė tai yra kertinis mūsų būsimų finansavimo programų žodis. Stengiamės supaprastinti ir administracinę naštą bei procesus visiems, kurie vykdo projektus, kurie turi teikti ataskaitas. Pateikėme paprastesnės išlaidų apskaitos procedūras ir tikrai nauja biudžeto tvarka buvo tikrai daug paprastesnė, tą padėjo mums įgyvendinti ir kolegė Greslė rekomendacijų ir konsultacijų metu. Mes tengiamės supaprastinti programas, kad ateities būsimoje, per būsimos finansinės perspektyvos laikotarpį jas būtų galima uh, jas įgyvendyti dar paprasčiau. Ekonomi, ekonomiškumo rodikliai irgi yra geresni. Ir klaidų vidutinis skaičius taip pat yra mažesnis. Stengsimės jį mažinti ir toliau. Tai yra 2,4 procentai vidutinis klaidų lygis. Mes taip pat geriau apsaugome savo biudžetą nuo neteisingo naudojimo, imamės prevencinių priemonių ir koreguojame biudžetą iš anksto. Taip pat pagerinome kontroliavimo sistemas. Taip pat patobuliname ir administracinį darbą valstybėse narėse, tam, kad galėtume pasinaudoti valstybių narių atliekamų administracinių darbų ir mes. Tai, kad audito rūmai nepateikė neigiamos nuomonės, bet pateikė sąlyginę nuomonę, tikrai rodo, kad mes patobuliname savo darbą iš esmės. Taip pat ir ataskaitų teikimas gerokai patobulėjo, nes yra nauja, integruota e, finansinio ataskaitų teikimo sistema. Mes įvertinome programų naudingumą, atsižvelgiant į biudžeto rodiklius. Manau, kad visa tai leidžia vykdyti ir sklandesnę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Jūsų rekomendacijos, taip pat ir uh, auditorumų rekomendacijos jau yra įtrauktos į mūsų būsimo biudžeto planavimo darbus. Mes tengiamės biudžetą formuoti taip, kad kuo didesnė nauda būtų piliečiams. Dėrybos dėl būsimos finansinės programos vyksta būtent tokia linkme. Dabar kalbant apie 17 metus. Jūsų ataskaita aiškiai parodo, teigiamas raidos tendencijas ES biudžeto įvykdymo srityje. Mes norime piliečiams aiškiai pasakyti, kokios pridėtinės vertės kiekvienam gali atnešti ES biudžetas. ES biudžetas santykinai yra nedidelis, tačiau jis labai efektyvus. Mes sukūrėme tokią pridėtinę vertę, kurios nesukurtų jokia valstybė narė veikdama atskirai arba sukurtų tą pačią vertę daug didesnėmis išlaidomis. Mes turime tarp valstybinį infrastruktūros tinklą energetikai, skaitmeninėje srityje, geležinkeliuose ir taip toliau. Taip pat energetikos saugumo užtikrinimas, saugumas e, ir skaitmeninės rinkos veikimas yra labai svarbus jauniems žmonėms. Taip pat smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. Tai yra tie kertiniai žodžiai, kur ES gali pasiekti daug daugiau negu valstybės narės atskirai. Bet jūs paminėjote ir ne vieną sritį, kur dar galime patobulinti savo darbą. Aš keletą iš jų pakomentuosiu. Vienas dalykas - ES lėšų panaudojimas, galimybė jomis pasinaudoti. 14, 15 ir 16 metais lėšos buvo naudojamos labai lietai, labai vangiai. 17 metais tai gerokai pasitaisė, o dabar šiemet lėšos jau panaudojamos labai efektyviai ir mes norime, kad tos tendencijos 20-21 metais dar labiau išryškėtų tokiu būdu, kad mes supaprastinsime visą procedūrą ir tada lėšų įsisavinimas bus daug sklandesnis. Kitas dalykas - geras, tikslingas lėšų panaudojimas. Tai yra biudžeto efektyvumo vertinimas. Ta, kad mes biudžetą naudojame efektyviai, rodo ir OECD duomenys. Mes turime įtraukti veiklos efektyvumo kriterijus ir tokiu būdu galėsime parodyti, kur yra ta konkreti pridėtinė vertė. Dar vienas dalykas - klaidų lygis. Ir toliau stengsimės tą klaidų lygį mažinti, įgyvendinus programą po visų kontrolius procedūrų mums dar lieka klaidų lygis, kuris yra mažesnis nei 2 procentai. Toks jis buvo 17 metais, ir šis rodiklis bus mūsų pagrindas toliau tvirtinant biudžeto įgyvendinimus ir siekiant geresnio biudžeto įvykdymo. Interesų konfliktų sprendimai. Norėčiau išreikšti pagarbą parlamentui, ypač biudžeto kontrolės komitetui, už tai, kad sugriežtino interesų konflikto reglamentavimo nuostatas. Dabar mes imamės tokių žingsnių, kad padėtume valstybėms narėms iš anksto geriau taikyti interesų konfliktų, reglament, konfliktus reglamentuojančias taisyklės būsimais programavimo laikotarpiais. Ir stengsimės ir toliau programų įgyvendinėme į tai labai atidžiai pažvelgti. Dabar jau 10 balandžio yra suplanuota konferencija, kurioje mes kalbėsime konkrečiai apie tas priemonės, kurių gali valstybės narės imtis iškilus interesų konfliktams, pasikeisime geriausią partitimi šioje srityje ir, žinome, norime pasakyti, kad parlamentas yra kviečiamas dalyvauti šiame susitikime ir prisidėti prie jo visomis priemonėmis. Komisija, kaip žinote, dabar tikrina nusiskundimą dėl tikėtino interesų konflikto Čekijos Respublikoje mes labai atidžiai pažvelgsime į šią problemą ir norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad reikia skirti veiksmus, kurie buvo prieš naujos biudžeto tvarkos įsigaliojimą praėjusiu metu rūpiučio antrą dieną ir veiksmų, kurie buvo atlikti po rūpiučio antrosios dienos naujos tvarkos įsigaliojimo. Mes tikriname abu procesus, tačiau juos turime skirti aiškiai. Tai yra tai, kas buvo iki tos datos ir po tos datos. Sausio mėnesį pradėjome audito procedūras, remdami, remdamiesi įvairių generalinių direktorato ekspertų pagalba. Ir tikrinsime, ar Akrofert įmonėms atlikti mokėjimai buvo įvykdyti laikantis interesų konfliktų nuostatų, dengimo nuostatų ar ne. Tai kalbam apie 12 metus ir vėlesnį laikotarpį. Iki 18 metų rūpiučio antros dienos. Mes paprašėme Čekijos vyriausybės pateikti mums sąrašą priemonių, kurių buvo imtasi tam, kad būtų išvengta atitinkamų interesų konfliktų ir atsakymą jau esame gavę, dabar kaip tik atsakymai yra, tie atsakymai yra vertinami. Ir mes pažiūrėsime, ar tikrai buvo objektyviai imtasi tokių priemonių išvengti tų situacijų, kurias objektyviai reikėtų vertinti kaip interesų konfliktą. Ir reikia žiūrėti, kad mums, mums pavyktų išvengti tokių interesų konfliktų ateityje. Komisija kaip atsargumo priemonės ėmėsi tokių dalykų, kad Akrofer dabar negauna jokių e, lėšų, jokių pagalbos priemonių iki tol, kol padėtis nebus iki galo išaiškinta. Čekijos vyriausybė ir institucijos yra apie tai informuotos ir yra raginamos labai aktyviai labai atidžiai peržiūrėti visus mokėjimus. Tai yra proaktyvės priemonės, kurių mes imamės saugodami ES biudžetą. Tai yra objektivus procesas ir atsakymas, galutinis atsakymas galės būti atliktas tik tai atlikus analizę. Taip pat mes klausime, kelsime klausimą, ar reikės atlikti mokėjimų pataisimus, bet tą padarysime tik tai po atidžios analizės. ir atsižvelgsime į visas padarytas išvadas. Jeigu bus nustatyta, kad nebuvo laikomasi egzistuojančių teisės nuostatų, tada imsimės priemonių siekdami apsaugoti savo biudžetą, taip pat galimai taisysime biudžetą atgalina, atgalinę tvarką ten, kur tai yra įmanoma pagal taisyklės. Parlamentas apie visus procesus bus laiku informuojamas. Mes pranešėme apie tai jau gruodžio mėnesį praeitų metų ir ketiname dar balandžio mėnesį grįžti prie šio klausimo, o taip pat ir po rinkimų spalio mėnesį ir vėliau teiksime visas ataskaitas apie tai, kokios audito priemonės buvo atliktos, kokiu rezultatu buvo prieita ir kokiu priemonių remintis tais rezultatais mes galėjome imtis. Tai tiek šiuo klausimu. Kitas klausimas - skyrimai į aukštas pozicijas pastaraisiais per pastaruosius metus. Čia taip pat buvo kalbėta ir šiame pranešime apie tai. Rugsėjo mėnesį mes kalbėjome apie tai su visomis institucijomis ir ES institucijų atstovai, atstovai paaiškino, kokios yra atrankos procedūros, galėjom palyginti skirtingų institucijų geriausias praktikas ir panašiai. Visi ES organai turi tą patį tikslą įdarbinti kuo kompetitingesnius darbuotojus, atsižvelgiant į jų patirtį, išsilavinimą ir kitus kriterijus. Ir generalinių direktorių skirimas yra labai svarbus klausimas. Parlamentas po visų skirimų pateikė labai daug paaiškinimų, daug pareiškimų, be kita ko ir remiantis ombudsmeno išvadomis. Uh, Mes komisijoje stengiamės tikrai visuomet atsakyti į visus klausimus labai korektiškai ir labai išsamei, bei suteikti galimybę susipažinti su visais dokumentais. Aš ir mes komisijoje manome, kad visi skyrimai buvo atlikti sutinkamai su statutais ir remiantis tais galiojančiomis teisės nuostatomis pagal visas taisyklės. Generalinis sekretorius atlieka savo pareigas pagal jam priskirtas pareigybinės instrukcijas ir darys tą ir ateityje. Komisarai absoliučiai juo pasitikė. Generalinis sekretorius turi visas jam reikalingas kvalifikacijas, turi patirties reikalingos šiam darbui atlikti. Ir mes neketiname peržiūrėti šio sprendimo. Tai jau ir nebūtų įmanoma, kaip jau buvo pripažinta pernai metų balandžio mėnesio sprendimu šiame parlamente. Mes negalime uh, atstatydinti sėki skirto asmens iš tokių pareigų. Sažiningumas, šansų, vienod, vienodi šansai, vienodos galimybės visiems mums yra svarbios. Todėl mes ketiname paskelbti konkursus, užimti labai aukštoms pozicijoms artimiausių metų, laikantis tokių sažiningumo nuostatų. Mes tikrai garantuojame kad mūsų statutai yra pakankamai griežtas rėmas tam, kad būtų išlaikytos visos tos taisyklės, visi tie moraliniai reikalavimai, skiriant e, aukštus asmenis. Taip pat tas atvejis, kurį minėjo kolegė Ajala Sender dėl EMG. Tai yra e, vystimosi bendradarbiavimo srities projektai. Biudžeto kontrolės komitetas pernai metais sakė, kad EME e buvo, komisija užginčijo šios, institut, šios organizacijos tarptautinį statusą. Ir teismas tokiam komisijos sprendimui nepritarė. Todėl komisija, kaip ir priklauso, atsižvelgs į teismo sprendimą ir jį įgyvendins. Mes į, išmokėsime tas lėšas šiai institucijai, taip kaip priklauso. Ir teisiškai dar kartą išnagrinėsime tolesnės bendradarbiavimo su šia organizacija IMG galimybės. Ponius ir ponai, mes ir jūs visi labai daug prisidėjome prie mūsų, jūsų patvirtinto biudžeto įgyvendinimo. Mes ir stengiamės sąžiningai gyvendinti biudžetą ir kovoti su nusižengimais, su, netei, su neteisėtų pinigų naudojimu ir panašiai. Visas rekomendacijas, kurias jūs mums pateikėte, mes vertiname labai rimtai ir pateiksime jums aiškę ataskaitą apie tai, kaip konkrečiai buvo atsižvelgta į jūsų rekomendacijas. Jūsų intensyvus darbas tikrai duos rezultatų. Noriu Jums padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą. Manau, kad tai yra viena iš, pas, viena iš paskutinių galimybių pakalbėti apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Manau, kad visas bendradarbiavimas buvo labai kolegialus, labai sąžiningas ir leiskite man už tai dar kartą Jums padėkoti. Ačiū. You, you Mes taip pat labai vertiname, sako pirmininkas, jūsų darbą, vertiname tai, kad jūs atvykote pas mus. Toliau ponas Lėnė, auditorumai. Ponos ir Ponios ir ponai, gerbiamas komisario Ettingerį, gerbėmieji tarybos atstovai. Baigėsi kadencija, tai yra paskutinė galimybė audito rūmams pakalbėti per plenarinėme posėdėje. Tai naudodamasis šią progą norėčiau padėkoti visiems ekspertams, ypač biudžeto kontrolės komitetui, jo pirmininkui Grėslė, visiems ekspertams, visiems darbuotojams, komisarui Ettingeriui, visoms darbo grupėms už puikų bendradarbiavimą visos kadencijos metu, už bendradarbiavimą taip pat ir šioje biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje. Labai dažnai jūsų kontrolės funkcijos nėra taip gerai matomos kaip jūsų teisėkūros darbai, bet tai yra visų mūsų uh, interesas, kad jų tas darbas vyktų sėkmingai. Ir piliečiams tai yra labai svarbu. Piliečiams svarbu, kad ES teisė būtų taikoma teisingai ir kad pinigai būtų leidžiami teisėtai. Tie patvirtinimai, sprendimai, kuriuos jūs priimsite po šios diskusijos, niekada nėra tušti sprendimai. Tai yra rezultatas ilgalaikio mūsų bendradarbiavimo Sutartyse aiškiai pasakyta, kad komisija teisiškai įpareigota atsižvelgti į visas rekomendacijas kurias jai pateikė parlamentas biudžeto įvykdymo sprendimuose. Taip pat tas pasakytina ir apie tarybos rekomendacijas. Jūs tikrai žinote, ką mes pateikėme 17 metų ataskaitose bei specialiuose ataskaitose. Taip kaip ir 16 metais mes pateikėme sąlyginę nuomonę neneigiamą nuomonę. O tai mūsų požiūrį reiškia, kad stiklinė yra pusiau pilna. Tai yra teigiamos tendencijos ir mes norime jas šiuo patvirtinimu taip pat sustiprinti. Todėl reik, norėčiau šiandien pakomentuoti tik tai keletą atskirų klausimų. Pradėtume nuo mūsų veiklos audito. Norėčiau padėkoti parlamentui, visiems darbuotojams už tai, kad mūsų specialiosios ataskaitos buvo priimtos teigiamai. Tai yra būdas prisidėti prie to, kad mūsų politikos, mūsų programos būtų įgyvendinamos efektyviau ir geriau. Aš noriu pabrėžti, kad mūsų personalas, mūsų darbuotojai jūsų komitetams visuomet gali padėti, rengiant ataskaitas. Kreipkitės į mus, jeigu jums reikia paaiškinimų, jeigu jums reikia papildomos informacijos. Mes esame tam, kad jums, kaip parlamentarams, padėtume dirbti jūsų darbą. Kitas dalykas. Dėl tų neįvykdytų įsipareigojimų, vadinamųjų RAL, aš norėčiau pritarti parlamentui ir jo susirūpinimui dėl to. Lankydamasis čia spalio mėnesį aš pažadėjau šią problemą nagrinėti toliau ir galiu su džiaugsmu pranešti, kad savo analizę mes užbaigėme ir pabandėme išsiaiškinti, kodėl 267 milijardai eurų 17 metais nebuvo išleisti, kodėl tie įsipareigojimai nebuvo įvykdyti. Šios analizės rezultatus kolegė Turtelblum pateiks jums balandžio antrą dieną biudžeto kontrolės ir auditorumų bendrame posėdėje, bei biudžeto bendrame posėdėje. Trečias dalykas - metodika, kurią mes naudojame ir kurią naudoja komisija apskaičiuoti klaidų lygiui, turėtų būti supan, suvienodinta. Tai yra ir mūsų interesas ir mes čia pritarėme parlamentui. Nesižvelgiant į mūsų nepriklausomumą, mes tikrai labai glaudžiai bendradarbiaujame su atskiromis komisijos uh, institucijomis ir tarnybomis ir deramės dėl to, kada mes galėtume subendrinti, suvienodinti šitą skaičiavimo mechanizmą. Ir mes tikrai, kaip kolega, komisaras Oettingeris gali patvirtinti, labai glaudžiai bendradarbiavime, noriu padėkoti jam už tokią bendradarbiavimo atmosferą. Mes esame tuo patys tikrai suinteresuoti, tikiuosi, kad artimiausiais mėnesiais mums pasiks paviekti pažangos. Uh, Taryba taip pat išsakė keletą rekomendacijų, norėčiau taip pat pakomentuoti. Žinoma, ir mes esame tikrai suinteresuoti pateikti kuo detalesnius, kuo smulkesnius pranešimus ir ataskaitas, ypač ten, kur tai yra svarbu ir kur tai galima padaryti atitinkamomis lėšomis. Beveik pusė mūsų resursų, mūsų išteklių išeina metinės ataskaitos rengimui. Ir kuo labiau, kuo detaliau mes norime parengti tą ataskaitą, tuo didesnės išlaidos mūsų, tuo, didesnių, tuo daugiau išteklių mums reikia, tuo didesnės išlaidos yra su tuo susijusios. Pastaraisiais metais mes tikrai patobulinėme rizikos analizę ir dabar susitelkėme į tas rytis, kuriuose rizika yra didžiausia. Be to, mums labai svarbu sukurti sąlygas, uh, tam, kad tos informacijos, kurias mums pateikė kiti auditoriai, kitos institucijos, būtų patvirtintos. Taigi tam reikia, kad tos informacijos būtų pakankamai detalios ir turėtų tam tikrą kokybę, tai kokybė mus tenkintų. 17 metais taikėme kitokias taisyklės sanglaudos politikoje. Nauja čia buvo tai, kad kontroliavimas ir, kontrol, ir tie tikrinimai, kurios, kurios įvyko, institucijos buvo dar tikrinti po to mūsų. Ir mes tuos rezultatus, tikrinimo, patikrinimų tikrinimo rezultatus įtraukėme į savo ataskaitą. Toks naujas požiūris reiškia, kad mes parlamente jums galėsime pateikti daug platesnę informaciją apie tai, kaip yra leidžiamos lėšos ir galėsime labiau priversti atitinkamas institucijas atsakingiau žiūrėti į pinigų leidimą. Tai leis pateikti geresnius ir geografiškai pagristus duomenis visai ES. Mes taikysime šį požiūrį visose biudžeto srityse, kur tai yra efektyvų išlaidų prasme ir kur galimi, galima tikėtis patikimų rezultatų. Na ir galutinė, paskutinė mano pastaba yra bendradarbiavimas su Europos centriniu banku, beje tai minima ir jūsų rezoliucijoje. Kas dėl prieigos prie Europos centrinio banko dokumentų, kurių mums reikia atlikti savo užduotis? Galiu pasakyti, kad atmosfera šioje srityje patobulėjo, pagerėjo. Europos centrinis bankas tengiasi pradėti su mumis tarp institucinį dialogą ir žada pradėti dialogą dėl tarpusavio supratimo memorandumo, kurio projektą mes jiems jau prieš metus esame nusiuntę. Manau, kad ši tendencija ir parama, kurią ši tendencija yra susijusi su tą parama, kurią mums suteikia, par, suteikia parlamentas. Tikiuosi, kad iki vasaros mums pavyks šį procesą užbaigti. Tačiau norėčiau paraginti jūs nenu, nenustoti stebėti šio proceso ir kitame kitoje kadencijoje ir pradėti čia atitinkamus teisėkūros veiksmus, jeigu dialogas su Centriniu banku prasidėjęs dabar net neš konkrečių rezultatų ir jeigu ir toliau mes negausime savo reikalingų duomenų atlikti bankų e, srities priežiūrą, nes tai yra mūsų mandato dalis. Na ir paskutinis dalykas yra busimoji rinkimų kampanija, kuri prasidės bent 27 valstybėse narėse jau už kelių savaičių. Aš norėčiau visiems Europos parlamento nariams pasakyti štai ką. Mes esame objektyvūs, nepriklausomi auditoriai ir turime įvairių duomenų, objektyvių ir nepriklausomų duomenų. Savo ataskaitų santraukas mes pateikėme vasario mėnesio tokioje bendroje ataskaitoje ten mūsų išvados yra susijętos su konkrečių programų įgyvendinimu ir jų rezultatais. Yra pateiktos rekomendacijos, labai daug sėkmės istorijų, konkretus gerosios praktikos pavyzdžiai ir panašiai. Mes kaip tikrintojai, kaip auditoriai, nenorime iš, iš principo nei kritikuoti, nei, kažką, nei kažkam uždėti apynasrį. Mūsų tikslas yra kaip tik patobulinti poziciją, patobulinti politiką tose srityse, kur tai yra įmanoma. Ačiū už bendradarbiavimą. Na, turiu pasakyti, sako pirmininkas, kad mes gerokai vėluojame, todėl kalbant apie pareiškimus ir pasisakymus, aš netoleruosiu skirto laiko limito viršijimo. Aš negaliu to daryti ir pirmas dabar kalbės komiteto vardu, EFETO komisijų, komiteto vardu, ponė Gil. Ačiū, ponė pirmininkė, labai malonu matyti kolegą Lehner mūsų, tarp mūsų šiandien. Kai